Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, ponai ir ponios, pradėkime balsavimus. Visų pirma, balsuosime dėl Europos Sąjungos strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono. pranešėjas. Ar turite pastabų? Prašome. Pranešėja. Ačiū už suteiktą žodį. Laikausi nuomonės, kad puikiai padirbėjom, yra parengtas geras pranešimas, kuriame kalbama apie Adrijos ir Jonijos jūrų regioną, kuriame gyvena 8 milijonai e, gyventojų Daugelis šiam regionui priklausančių šalių jau yra ES narės, tačiau yra ir kitų šio regiono e, šalių, e, kurios norėtų prisijungti prie ES. E, laikausi nuomonės, kad šis, ši nuomonė prisidės ženkliai prie pranešimo šiuo klausimu. Ačiū. Dabar pradėkime balsavimus. Pirmas, kas už prieš, susilaikė atmesta, antras, kas už, prieš, susilaikė atmesta, trečias, kas už, prieš, susilaikė pritarta, ketvirtas, kas už, prieš, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. 30 už, 31 prieš atmesta. Penktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. At, pritarta. Šeštas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penkioliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras kompromisas. Kas už? prieš susilaikę pritarta, 28 kas už, prieš, susilaikė atmesta, trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta, penktas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar balsuojame dėl 44 pakeitimo kas už prieš susilaikė atmesta, 45 kas už, prieš susilaikė pritarta, 47 kas už, prieš susilaikė atmesta. E, elektroniniu būdu balsuojame dėl visos nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 52 už, 9 prieš 1 susilaikė. Nuomonė yra patvirtinta, sveikiname pranešėją. Ačiū už tai, kad pritarėte kompromisams ir tai palengvinate mūsų gyvenimą balsuojant. Perėkime prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra dabartinė politinė padėtis Afganistane pranešėja, ar turite pastabų? Mm, aš nebeturiu ką pasakyti. Tačiau gal turi pastabų šešėliniai pranešėjai. E, tikrai maloniai juos išklausysiu. Dėkuoju. Šešėliniai pranešėjai, ar turite pastabų? Ponas Auštrevičius. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tiesų, e, procesas buvo ilgas ir skausmingas, reikia tai pripažinti. Dauguma pateiktų pasiūlymų e, netitiko mūsų nei interesų, nei pozicijų. Matome, kad balsavimo sąrašas yra ilgas ir daugelis iš jų yra e, lemiami. Todėl norėčiau prašyti, kad būtų balsuojama vieną kartą vardiniu balsavimu. Taip būtų lengviau ir greičiau. Dėkuoju. Ponas Prieda. Aš pritariu siūlymui, kurį pateikė kolega Užtrevičius. Aš pritariu pono Užtrevičiaus siūlymui. Aš dar kartą pasakau, kad pritariu Užtevičiaus prašymui. das rechtlich geht das, dass wir einen Block Vote on all amendments. E, taigi siūloma balsuoti e, dėl paketo. Ar toks variantas būtų priimtinas? Pone Leisink, aš norėčiau prieštarauti šiam pateiktam pasiūlymui. E, taip būtų elgiamasi negerai, tai nebūtų demokratiškas procesas, e, siūlau balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Pirmininkas. E, skirtingos frakcijos siūlo balsuoti dėl paketo. Kas už tokį pasiūlymą? Kas prieš? Susilaikė. Dauguma pasisako už. Kas už pateiktus pakeitimus e, šiam pranešimui? Kas prieš? Susilaikė? Pakeitimai yra atmesti. Galutinis balsavimas. E, balsuojame elektroniniu būdu dėl pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pranešimas. Už pranešimą balsuoja 2 už, 43 prieš, 17 susilaikė. Pranešimas yra nepatvirtintas. It. Wir kommen damit zum äh, Budget. Pana ir ponios, galima pereiti prie biudžeto 16 metams. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Prėda, kuris yra pranešėjas. Mr. Prėda. Pone Prėda, žodis jums. Žodis jums suteikiamas. ES biudžetą 16 finansiniams metams. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas prašo visų netrukdyti posėdžių ir tie, kurie kalba, dabar turės finansinį indėlį į biudžetą įnešti. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau Aš galvoju, kad vis dar apie Afganistaną kalba eina. Dėl biudžeto viskas labai trumpai čia. Trumpas mano pasisakymas bus šiandien. Man atrodo, kad mano požiūris aiškiai atsispindėjo nuomonės projekte, kurį gavote vakar. Ir aš taip pat su jumis keičiausi nuomonėmis e, dėl jums svarbių dalykų ir aš trumpai norėčiau pasiūlyti štai ką pirmiausia. kai jūs gavote vakar nuomonės projektą, aš labai trumpai e, norėčiau pasakyti, kad mes remiame komiteto vardu e, biudžeto projektą ir mes pasisakome prieš e, biudžeto mažinimą, kuris atsispindi tarybos pasiūlyme, kas liečia visą Europos Sąjungą ir aš siūlau pakeitimą, kur bandoma atkurti biudžeto sumas tas sumas, kurias ir apie kurias buvo paskelbusi komisija. Antras dalykas, aš aiškiai nurodau, kad tai yra prioritetas mūsų komitetui ir aš nuomonės projekte apie tai kalbu ir siūlau vertinu biudžeto pakeitimus. Ir sakau, kad mes sutarėme komitete dėl to, kad kaiminystės politika, kalbant apie pietinę ir rytinę kaiminystę, turint omenyje kad su, susidurima su didžiuliais iššūkiais toms valstybėms reikalinga mūsų parama, ne vien tik verbalinė, bet ir finansinė B, dalyk, B pasiūlymas. Mūsų žmogaus teisų politika, demokratija susijusi su tam tikromis vertybėmis, susi... atsižvelgiant į europinę integraciją. Ir mes taip pat aiškiai uh, turime prisimti savo įsipareigojimus šalių kandidačių stončių valstybių atžvilgių, nes tai yra labai svarbu išsakyti joms paramą. Ir kitas dalykas, kalbant apie artimuosius rytus, Palestinos savivaldą, atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, turi susilaukti mūsų visokio Europos paramos ir pagalbos. Taigi štai ką aš siūlau. Ir Aš taip pat siūlau pakeitimą, kuriuo reikalauju, kad būtų atkurtos biudžeto sumos, kurias siūlė e, komisija. 23 Liepos yra pakeitimų pateikimo terminas, 18 valanda. Tiek, pirmininkė. Thank you, Mr. President. I would like to thank the... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris e, priemė domėnų tai, ką e, siūlė mano frakcija socialistų frakcija pranešėjas atsižvelgia į tai, kad e, mūsų kai, kaimininėse šalise e, politinis klimatas yra labai pažeidžiamas ir tai, kad e, reikia daugiau dėmesio skirti esamiems e, konfliktams ir pavojams, kurie kyla viduržėme jūros regione. Ir tai rodo, kad mes turėtumėm daugiau lėšų skirti kaiminystės e, priemonėms, paremti Ukrainą, Siriją ir Libiją. Taip pat reikėtų e, pabrėžti, kad reikia toliau remti artimųjų rytų taikos procesą. Socialistų frakcija norėtų iškelti tam tikras abejonės dėl paskutinės pastraipos e, šioje nuomonėje. E, konkrečiai kalbu apie penktą pastraipą. E, čia yra sakoma, kad reikėtų skirti, tiksliau, reikia sukeisti biudžeto eilutes, siekiant užtikrinti, kad išorės santykių tarnybos veikla būtų tinkamai e, e, finansuojama. Mes likomės nuomonės, kad toks e, biudžeto eilučių sukeitimas yra nereikalingas nes tokiu būdu mes galėsime užtikrinti maksimalų reikalingą lankstumą. Be to, E, Mogherini e, prašo, kad būtų atliktas galimybių tyrimas, tačiau e, tos, to tyrimo rezultatų kol kas nėra. Todėl būtų gerai iki, šio, iki to laiko saugoti esamą biudžeto struktūrą. Dėkuoju. Ja, ich bedanke mich bei Herrn Preda für den Bericht. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Predai už parengtą nuomonę. Mes visapusišką paramą išsakome ketvirtam punktui, taip pat siūlysime pakeitimą, kad būtų padidintas, padidintos biudžeto eilutės. Tačiau šiek tiek skeptiškiau vertinu antrąjį punktą dėl kaiminystės politikos, ypač atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį kaiminystės politika suvaidino anksčiau. Deja, nesu įsitikinusi, kad investicinio klimato gerinimas, verslui, socialinis gerbuvis, universitetai, taip pat sveikatos priežiūra, laisvos prekybos tyrimai, mes dėl šitų visų dalykų siūlysime pakeitimus. Ačiū. Man atrodo, akivaizdu, kad visa tai, kas vyksta, ar, ar pas artimiausius kaimynus, ar pietinius, ar rytinius, turi būti prioritetas kitų metų biudžetui. Ir Alde frakcijos vardu mes e, aiškiai pritarėme šiam požiūriui, kad ištekliai skiriami pozityviems poslinkiams paremti mūsų artimiausioje kaiminystėje, turi būti užtikrinami. Ir taip pat klausimai susijęs su žmogaus teisėmis, jų apsauga irgi turi būti susilaukti pakankamai mūsų dėmesio. Ačiū. E, Pone Prėda, apibendrinkite. Ačiū visiems kolegoms, kaip sakiau pradžioje. Pakeitimų patikimo terminas yra Liepos 23 diena. Šiandien susitiksime su ponu Fernandešu ir mes aptarsime. Jisai lankosi įvairiuose komitetuose ir kalbasi su vyriais komitetais ir rūpiučio mėnesį bus atostogos, aišku, tai man atrodo, lyg tai 31 dieną rūpiučio yra numatytas balsavimas, jeigu aš neklystu pirmininkė. Ar taip? Taip, 31 rūpiučio bus e, balsuojama. Ar niekas tam neprieštarauja, ne? Puiku, tai tada ir paskirkime šią datą. Kolegos, labai greitai dirbom. Per greitai. Delegacija iš Ukrainos atvyks tik 11 valandą. Galime dabar kalbėti apie Iraną. Bet Man atrodo, šį vakarą ponė Mogerinė liktai jau turėtų atvykti. Tai gal reiktų Iraną atidėti į vakarinį, popietinį posėdį, kai bus ponė Mogerinė. Ar dabar norite apie Iraną kalbėti? Kągi, tada padarykime kavos pertrauką ir norėčiau pabrėžti kolegos, kad norėčiau, kad sugrįžtumėte laiku į posėdį nes priešingų atveju bus labai negražu. Turime padėkoti visiems už tai, už tai, kad jie atvyksta ir 16 kolegų dalyvavo balsavimuose. 60 kolegų dalyvavo balsavimuose. Taigi, na, tiesiog reikia, kad sugrįžtumėte laiku. Ir pavyzdžiui, AFKO komitete pristačiau pranešimą, tai buvau vienas iš visos frakcijos. Tai kai kuriuose komitetuose šią savaitę taip jau yra ir manau, kad ateityje turėtumėme plenarinį posėdį surenkti vėliau, būtent, kad prieš, prieš plenarinę sesiją surenkti komitetų savaitę, po to plenarinė sesija. Tada gal prasmingiau būtų, nes ši savaitė tiesiog neefektyvi. Aš net žmonai man sunku buvo, žmonai tikinti, kad teks į Briuselį važiuoti šią savaitę. Taigi tiek, pasimatysime 11.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

Bravo, sad ću vam neko jedno koje. Ali ono jučer, a jučer nije mogo, nije Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Ponios ir ponai, prašau sėsti. Manau, kad turėtume pradėti. Prašau, ko... noriu padėkoti kolegoms, kurie grįžo. Sveikiname didelį Ukrainos delegaciją nemačiau niekad tiek daug ministrų pavaduotojų. Tiek daug. Pone Natalė Gnudiuk yra e, premjero pavaduotoja, ji vadovauja delegacijai, ji taip pat vadovauja vyriausybės biurui, nagrinėjančiam Europos integracijos klausimus. Ji pristatys Ukrainos poziciją diskusijose. Steiksiu žodį pirmiausia vis tai poniai Kalas, nes ji pusę dvylikos turi išvykti. Taigi sudarykime jai galimybę pasisakyti, kadangi ji yra parlamentinės, parlamentinės asociacijos komiteto vicepirmininkė. Ji kalbės Bet vis tik tai ministrės teks žodžiu pirmiausia. Man Ukrainos delegacijos e, vardu labai e, malonu dalyvauti šiame posėdėje jūsų komiteto. Ukraina išgyvena labai sudėtingą laikotarpį bet mes tuo pačiu metu norime užtikrinti ne tik gerus santykius su ES valstybės narėmis, bet įgyvendinti išsames ekonominės reformas visose gyvenimo srityse. Jūs tikriausiai žinome, kad pradėjome nuo asociacijos komiteto posėdžių. Yra daug priemonių kurios skirtos gyvendinti ir koordinuoti asociacijos sutarimui, asociacijos darbos vargiai. Tai yra unikalus politinis dokumentas, kuris buvo pasirašytas prieš metus su Europos Sąjunga. Išsamių struktūrinių reformų procesas yra vyriausybės vienas iš didžiausių prioritetų ir mes esame pasirengę žengti šio keliu, nežiūrint visų iššūkių ir pokyčių, kuriuos dabar išgyvename. Esame dėkingi visiems kolegoms, ypač Europos parlamentui, už e, paramą mums e, ir tam keliui, kurį pasirinko prieš pusantrų metų Maidane Ukrainos piliečiai. E, vakar ir šios savaitės pradžioje vyko asociacijos komiteto posėdis, tai yra, mes pradėjome trečią priemonę gyventinti, jau kalbėsime apie asociacijos sustarimą, tai pernai gruodžio mėnesį vyko asociacijos tarybos pirmasis steigamasis posėdis, taip pat parlamentinis komitetas buvo surengęs savo pirmąjį e, susitikimą. Ir mes dirbame siekdami gyventinti įsipareigojimus pagal asociacijos susitarimą. Uh, norime e, dar kartą patvirtinti bendrus ketinimus ir išgirsti iš jūsų pusės, kad jūs taip pat esate e, pasiryžę gyventi, padėti mums gyventi išsames reformas Ukrainoje. Mes tikimės Europos parlamento paramos, e, tikimės, kad ratifikavimo procesas bus greitas, spartus, kad valstybės narės greitai uh, ratifikuos šį sutarimą ir taip pat tikimės, kad bus gyventas asociacijos susitarimas, kad nuo kitų metų sausio pirmos dalies bus atitinkamos dalys įgyventamos E, Ukrainos piliečiai supranta, kad visapusiškas ir išsamus sustarimas yra mm, viena iš esminių dalių, kuri, e, dokum, priemonių, kuri gali padėti gyvendinti mums reformas Ukrainoje ir taip pat turėsime galimybę e, naudotis didžiulę ES vidaus rinką, kalba apie mūsų gamintojus, taip pat gilus ir išsamus susitarimas E, nuo kitų metų 16 e, metų sausio pirmos pradės galioti ir mes taip pat laukiame, kai bus įgyvendintas vizų liberalizavimo veiksmų planas. Vyriausybė dabar suaktyvino savo veiksmus susijusius su rekomendacijų uh, E, įgyventinimu, kuris yra susijęs su um, liber, vizų liberalizavimu ir mes tikimės jūsų paramos, tikimės, kad ta priemonė bus e, įgyventa kaip galima greičiau, kad ji bus primtina Ukrainos piliečiams. Ši priemonė bus svarbiausias postumis ar svarbiausias rezultatas, e, kuris, kuriuo galės pasinaudoti vyriausybė kaip įrodymų dėl to, kad ES remia Ukrainos ekonominės struktūrinės reformas ir atveria duris Ukrainos piliečiams. Mes taip pat būsime labai dėkingi Europos Sąjungai apskritai e, už galimybę pasirašyti e, sutarimą dėl bendros aviacijos erdvės. ir tai bus dar vienas sėkmingas žingsnis mūsų dvišaliuose santykiuose. Mes labai vertiname Europos parlamento tvirtą paramą mūsų suverenumui, teritoriniam vientisumui ir mūsų europietiškam pasirinkimui. Taip pat esame patenkinti tuo, kad parlamentas pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir Krymo aneksavimą. ES Ukrainos e, grupė neformaliai veikia, kuri remia Ukrainą įvairiais būdais, sprendžiant didžiausius iššūkius e, mums kaip šaliai ir tikiuosi, kad ta neformali grupė taps formale ir kad tai bus e, papildomas veiksmingas balsas ir kad galėsime kalbėti visais frontais ir veikti ne tik Europos parlamente, bet ir bendraudami su nacionaliniais parlamentais visose šalise Mes taip pat e, laukime tolesnio bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Ir esame patenkinti naujuoju Europos parlamento projektu, kurį turėtų su Ukrainos parlamentu Europos parlamentas tai gyventinti. Tai yra tarpusio bendarbiavimo stiprinimo projektas. Mes, vyriausybė, esame E, pasiryžę gyvendinti intensyves struktūrinės reformas ir labai džiaugiuosi, kad parlamente šiandien aš esu ne viena. Kartais mes juokaujame, kad egzistuoja dar viena vyriausybė, kuri atsakinga už Europos integraciją ir e, mes turime po valstybės sekretorių, kuris atsakingas kiekvienoje ministerijoje už integracijos e, reikalus, Taip pat žmonės yra atsakingi už struktūrinės reformas tai specialiai paskirti ir ES e, e, integracijos dalykus ir tie e, dalykai turi būti įtraukti į mūsų vidaus politikos veiksmus, ne tik tai į pastangas atitlinkti ES. Aš norėčiau padėkoti savo vardu ir visos grupės vardu už tai, už galimybę lankytis pas jūs. Labai ačiū, ponia Kalas. Dėkuoju. Labas rytas visiems, aš esu Europos Sąjungos Ukrainos parlamentinio asociacijos komiteto vicepirmininkė ir labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į parlamentą. Tikiuosi, kad pirmasis Europos Sąjungos Ukrainos asociacijos komiteto susitikimas padės tvirtus pagrindus mūsų tolesniam bendradarbiavimui. Galimybė susitikti pakalbėti yra nepaprastai svarbios bendradarbiavimui, nes e, mes galime suvokti vieni kitų poreikius geriau ir įveikti sunkumus. Ir mes tik tai kartu dirbdami galime užtikrinti deramą gyvenimą asociacijos e, susitarimo. Visai neseniai mes matėme e, tam tikrų e, požymių, kurie rodo, kad pažanga pasiekta dėl reformų gali pakrypti neigiamą linkmę, kalbu apie tam tikrus teisės aktus, kurie gali pakengti reformoms. Suprantu vyriausybės poziciją, taip pat Verhovnos Rados sudėtingą padėtį. Visai neseniai, Liepos pradžioje, mes lankėmės Verhovnoje Radoje Martinas Šulcas taip pat dalyvavo tame susitikime ir matėme, kaip vyksta diskusijos dėl tam tikrų sudėtingų įstatymų. Suprantu, jog reformos gali būti labai skausmingos trumpalaikėje perspektyvoje ir kad sunku žmonėms išaiškinti, kodėl jos reikalingos, bet mes turime nepamiršti ilgalaikių tikslų. Tos reformos yra labai svarbios uh, norint užtikrinti augimą Ukrainoje ir e, siekia sukurti konkurencingą ekonomiką. ES ir Ukraina turi dirbti dar artimiau, kad tos reformos būtų e, patvirtintos ir veiksmingai gyvendintos. Taip pat, kad visuomenė suprastų, dėl ko tos reformos yra reikalingos ir koks gali būti ilgalaikis rezultatas. Mes savo ruoštų turime pasakyti, kad ES pozityvus jų skirtumus daro vertindama. Tikriausiai jums svarbu yra prisiminti, kad daugelis Europos šalių išgyveno e, sunkias panašias reformas. Ir manau, jog bendradarbiavimas yra mums galimybė e, pasikeisti patirtimi ir siekti, kad tai būtų naudinga Ukrainai labai įdomu išklausyti visos jūsų delegacijos ir labai laukiu tolesnio bendro darbo su jumis. Ačiū. Yes, thank you very much and, uh... Dėkoju. Norėčiau pasveikinti jūs atvykusius. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad uh, ne tik EPP frakcija, bet ir kitos politinės frakcijos ir toliau remia uh, ES bendrą poziciją Ukrainos atžvilgių. E, taip pat ir mūsų reakcija dėl Rusijos agresijos nepasikeitė. E, ir tai liudija e, faktas, kad Rusijai taikomos sankcijos galios iki metų pabaigos. Labai svarbu, kad ES būtų vieninga ir kad na, reaguotų vieningai e, Rusijos atžvilgiu. Kad dėl asociacijos e, sus, e, susitarimo, Ukraina deda labai daug pastangų. Ir aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad dabar artėjame prie to momento, kai bus nustatyta data, nuo kada įsigalios vizų netaikymų, netaikymo susitarimas E, ir laikausi nuomonės, kad taip būtų galima geriausiai parodyti paramą e, ukrainiečiams. Norėčiau užduoti klausimą dėl konkrečių veiksmų. E, prieš keletą mėnesių dalyvavau, kai buvo kalbama apie misiją į Kijevą kurios e, tikslas buvo e, įvertinti e, reformos susijusias su vidaus saugumu ir norėčiau sužinoti, ar per keturis mėnesius buvo imtasi priemonių ir kaip jūs vertinate mūsų indėlį, mūsų paramą. Ar galime padaryti daugiau, ar galėjome padaryti daugiau. Taigi, kaip jūs galėtumėte įvertinti mūsų tą uh, paramos misija Ukrainoje. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Mes tik tai galime pakartoti, kad norime, kad būtų įgyvendinta asociacijų sutartis, ypač e, susitarimo dalis, e, kurios yra susijusios su e, laisva priekyba, apie tai, kad būtų panaikintos su muitai susijusios kliūtis, kitos kliūtis ir kad būtų užtikrintas laisvas darbuotojų judėjimas. Taigi mes norime bendradarbiauti su Ukraina, norime ją paremti, Ir e, tai rodo, e, kad šis e, asociacijų sustarimo įgyvendinimas yra ES labai svarbus. Ir asociacijos susitartis yra įgyvendinama kartu su reformomis. Mes norime, kad šios reformos būtų svarbios, kaip pasakė ponia Kalas. E, galbūt šios reformos e, bus e, sunkiai priimtos visuomenės, tačiau tai yra tinkamas kelias tam, kad būtų galima pilnai gyvendinti asociacijos susitarimą. Aš taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie, pačią, apie pačias reformas Ar jūs nemanote, kad e, įgyvenant reformas būtų galima e, gyveninti ir Minsko susitarimą? Mes aiškiai išdėstėme mūsų poziciją dėl Rusijos, dėl Krymo aneksijos, tačiau labai svarbu, kad Minsko susitarimas būtų įgyvendintos ir e, Minsko susitarimas būtų efektyviai įgyvendintas, jeigu Ukraina prisijimtų įsipareigojimus E, dėl reformų. Taigi mes iš Ukrainos e, reikalaujama, kad e, ji įgyvendintų reformas, tačiau tuo pat metu ją skatiname, kad reformos būtų galima įgyvendinti kuo galima greičiau. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš ACR frakcijos Ir mes visada e, sakėme, kad esame Ukrainos draugai. Aš asmeniškai e, stebiu situaciją Ukrainoje nuo 2002 metų. Tuo tarpu Wall Street e, žurnale 2002 metais buvo rašoma, kad jau tada Ukraina siekia narystės Europos Sąjungoje. Ir tuo metu aš stebėjau situaciją Ukrainoje ir pasisakėme už e, Ukrainos siekius. Man atrodo, kad Putinas apsiskaičiavo E, e, aneksuodamas dalį Ukrainos teritorijos. Kol kas e, Putinas sugebėjo užimti tik tai 5 procentus jūsų teritorijos, tačiau tam panaudojo ir didelius ekonominius ir karinius išteklius, nuo ko Rusijos ekonomika nukentėjo esant mažoms naftos kainoms. Taigi mano frakcija gina jūsų vyriausybės teisę ginklais ginti teritoriją, Ir mes remiame taip pat ir ES taikomas sankcijas prieš Rusiją. Jeigu Putinas toliau vykdytų savo karinę kampaniją, mes pasisakytumėm už tai, kad mm, sankcijos būtų griežtinamos. Mano frakcija visada sakė, kad mes remiame laisvę e, priekybą, asociacijų susitarimą, pasisakome už vizų liberalizavimą. Tačiau yra vienas dalykas, kurį aš sužinojau vakar gynybos e, komitete, yra tai, kad nepaisant to, kad jūsų rytinėse teritorijose vyksta kariniai veiksmai, jūs ketinate siūsti e, savo karius tai, kaip palaikyti Afganistane. Tikrai labai drasus žingsnis, žinant, kad jums reikia jūsų karinių išteklių namuose. Taigi, dar kartą norėčiau pasakyti, kad ECR frakcija yra didžiausias jūsų e, draugas e, šiame parlamente ir pabaigsiu žodžiais Slava Ukraina. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. W... Sveiki atvykę į parlamentą, į Europos parlamentą. Netaip seniai mes patvirtiname Jodosios jūros regiono pranešimą ir buvo kalbama apie grėsmę nacionaliniam Ukrainos saugumui. Tai yra ta grėsmė, su kuria ir mes, ir jūs turime susidoroti per ateinančius kelis mėnesius, turime stebėti situaciją. Mes Ukrainos saugumą vertiname kaip savo saugumą, kaip dalį mūsų saugumo, ypatingai kalbant apie vidurio rytų Europą. Taip pat norėčiau paraginti jūs e, pakalbėti ir pasakyti apie tai, e, pasakyti tai, ko jūs tikitės ir ko jums reikia iš Europos, nes Europa pirmiausia yra grindžiama solidarumo principu. Visi tikriausiai esate nekartą girdėję apie akį komuniter ir tai, kad Ukrainai teks perimti tą teisyną judant ES link. Tačiau šalia to aš manau, kad jūs turite mums pasakyti, ko tikitės iš mūsų. Esate šešta pagal dydį tauta Europoje, esate didesnė šalis nei dauguma ES valstybių narių ir visos tos šalis turi teisę kalbėti apie savus lūkesčius. Kalbant apie saugumą, aš manau, kad čia buvo prarasta gal, galimybė ir prezidentas Parašenko turėjo skelbti taikos palaikymo, palaikymo misiją Ukrainoje. Visi turime prisidėti prie to, kad būtų užtikrinta taika, nes rytų Ukraina yra ta vieta, kur bus nulemtas taikos likimas. Ir aš norėčiau dar pasakyti kolegoms, kad kova su korupcija irgi yra labai svarbu, nes demokratija neturės ateities, jeigu bus galima nusipirkti valdžios sprendimus jeigu visuomenė nebus įtikinta, kad viešpatauja teisinės valstybės principai, jeigu vyriausybės sprendimai bus priimti nesižvelgiant į žmonių interesus, tai bus labai pavojingas kelias. Tačiau yra ir dar kita monetos pusė, tai yra patirtis, kurią sukaupusios yra vidurio rytų Europos valstybės. Reformos privalo būti gyvendintos. Žmonės turi būti įtikinti, kad tos reformos yra naudingos jiems patiems. Tos reformos uh, nėra kokios tai abstrakčios ideologijos dalis, kad tai yra praktinis būdas išspręsti problemoms. Ir žinoma, tai yra sudėtingi žingsniai, kuriuos teks žengs, žengti. Iš komunizmo pabėgti netaip lengva, mes puikiai tą žinome iš savo patirties. Ir tai yra kaip ir menas tinkamai įgyvendinti tas um, reformas. Ir mes darysime viską, kad jums padėtumėme. Visą laiką jūs raginsime, drąsinsime, dirbti savo tautos geriausio intereso labui ir norėtumėme, kad jūs pasakytumėte, ko jūs tikitės iš mūsų, nes čia tikrai solidarumas yra labai svarbus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ukraina iš tikrųjų svarbi ir mes sveikiname šios šalies atstovus Europos parlamente, dažnai su jais susitinkame, visuomet yra labai malonu. Malonus susitikimas, atviras keitimasis nuomonėmis, nuošidus keitimasis nuomonėmis. Ir aš džiaugiuosi, kad Ukrainos grupėje yra daug jaunų žmonių. Tai aiškiai rodo, kad jaunesnės kartos perima atsakomybę už savo šalies ateitį. Ir tai yra geras ženklas ir mums, nes e, valstybės tarnyboje yra daug jaunų, ryštingų, pasiaukojančių žmonių. Reformos didžiulės, reformas reikia didžiulės įgyvendinti Ukrainoje ir jau du dešimtmečius šalis nebuvo tinkamai transformuojama, dėl to reikės mokėti už tą kainą ir tik žaidė reformas, bet jų neįgyvendino ir netapo jos realybė. Tai, kad Ukraina turi didelių sunkumų, vyksta karas, daugiau nei 20 procentų išteklių turi būti skiriama e, kariniams veiksmams dėl e, Rusijos e, invazinės politikos rytų Ukrainoje, Kryme ir panašiai. Ir nėra lengva su tuo susitvarkyti. Tuo pat metu jūs vykdote reformas ir aš galiu jums pasakyti, kad esate puikus pavyzdys netgi kai kurioms valstybėms narėms, kurios nenori, nėra pasirengusios priimti sprendimų, įgyvendinti jų. Taigi teskite tą darbą, likite mums puikių pavyzdžių ir tikimės e, gerų pirmų rezultatų ir netgi daugiau. Rusija neturi kitų variantų, ji negali elgtis taip, kaip elgesi dabar. Nereformuota Rusija yra grėsmė pati savo. Ir Europos ateitis, Europos patirtis, geriausia praktika turi būti perduota ir Rusijai. Dėl to kol jūs, e, tinka, kol jūs laikotės gerai ir rodote, man atrodo, neblogą pavyzdį Rusijai. Du dalykai ir klausimai tau, Natalija, ir tavo komandai. Aš pastebėjau iš pastarojo premjero Ceniuko interviu, prieš jam išvykstant į JAV, jis sakė, mes vyriausybė daug įstatymų projektų pasiūlėme ir pakeitimų Verhovnai Radai. Ir Verhovna Rada lėtai šiek tiek dirba įgyvendinama tuos įstatymus. Gal galėtumėte daugiau apie tai papasakoti, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp vykdomosios valdžios ir teisėkuros institucijos. Kiek gerai sustiguotas yra tas darbas ir kiek jisai leidžia pasiekti galtinio rezultato. Ir galiausiai, kai jūs lankotės Briuselėje, aišku, kad ES nemažai lėšų, įvairių lėšų mobilizavo. ES koordinacinės grupės atstovas čia yra atvykęs. Kaip jūs įvertintumėte ES paramos veiksmingumą? Kur čia būtų galima patobulėti? Ką padaryti daugiau, kad pasiektumėme savo bendrojo tikslo? Puikiai dirbanti, reformuota Ukraina, ES viduje. Ačiū. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, jaz sem bil v Kijevu pred. Ačiū. Aš visai neseniai lankiausi Ukrainoje ir mačiau, kokie pokyčiai yra pasiekti. E, susitikau Ukrainoje su e, politikais. Ir man atrodo, kad e, na, politikai yra labiau vieningi, bet to pasikeitė ir pats politinis kontekstas ir požiūris į reformas ir į bendradarbiavimą su ES. Taigi tikiuosi, kad kartu su asociacijos sutartimi buvo žengtas e, didžiulis žingsnis į priekį. Nebekalbama vien tik tai apie ketinimus, e, tačiau e, jau sutarta formaliai dėl bendrų principų ir vertybių laikymosi. Esu įsitikinęs, kad na, po to, kai bus e, pasirašytas susitarimas, e, nebe liks e, diskusijų dėl to, ar Ukrainai reikia Europos ar ne. Taigi galima sakyti, kad pastebėjau geresnį bendradarbiavimo kontekstą, norą bendradarbiauti ir tarp parlamentinių lygmenių reikėtų na, tokią atmosferą pasinaudoti. Tačiau yra klausimų, kurie yra spręstini ir kurie netitinka nei mūsų interesų, nei mūsų pozicijų. E, ir jų atžvilgių galima pasiekti pažangos. E, reikėtų dar kartą akcentuoti gero valdys, e, geros valdysenos klausimą. Ukraina E, na, e, turi įveikti e, tam tikras problemas susijusias su gera valdysena pati. ES gali tik tai padėti Ukrainai šioje srityje. Ir mes turime siekti, kad Ukrainoje būtų tinkama valdžia ir kad Ukraina pati sugebėtų panaudoti esamus išteklius, kad užtikrintų tvarų ekonominį augimą. E, matau, kad e, yra e, žmonių, kurie žino apie tai. Matau, kad atsirado Ukrainoje nauja politikų karta. Tačiau, ko pageidaučiau, tai yra didesnio politinio stabilumo. E, tam, kad būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Taigi e, norėčiau pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu ir dar kartą norėčiau palinkėti visokiojopas sėkmės mūsų svečiams. E, Lygia. Liberatski. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti svečius iš Ukrainos labai šiltai ir turiu klausimą kokia yra Ukrainos finansinė ekonominė prognozė šių metų pabaigai, nes žinome, kad yra politinio nestabilumo, žinome, kad karinė situacija yra atitinkama ir taip pat girdime, kad yra šiek tiek vilkinami administraciniai pokyčiai Verhovnoj Radoj. Tačiau tai galiausiai gali sukelti socialinių neramumų, ar tokios rizikos nėra. Ir kokie, kokie yra ukrainiečių lūkesčiai, vilties šaltinis. Ar bus e, lengviau tą viltį kvėpti ar ne? Aš klausiu to klausimo dėl to, kad ES būtų gerai žinoti, kokia yra padėtis. Nes jeigu reikia veikti, tuomet turime veikti, kuo galima anksčiau, o nereaguoti jau į patį faktą. Turime numatyti galimas krizės ir dorot, susidoroti su jomis dar prieš joms kertant. Tai būtų puikus mūsų partnerystės įkvėpimas ir šaltinis. Yeah, thank you very much and also welcome to our... Ačiū. Sveikinu kolegas iš, Ukraino, iš Ukrainos atvykusius į Europos parlamentą. Mes pirmiausia visi suprantame, kad neįlinė padėtis Ukrainoje ir toliau tęsiasi dėl karo rytinėje šalies dalyje. Taip pat ir mes ES, aišku, galime nu, nuveikti daugiau, teikiant paramą, gelbstint, padedant Ukrainai pirmiausia visapusiškai ratifikuoti asociacijos susitarimą visose ES valstybėse narėse. Man asmeniškai tai yra nuvilintis faktas tai, kad ne visos ES valstybės narės yra ratifikavusios asociacijos susitarimą, dar to nepadarė prieš viršūnių, rytų partnerystės viršūnių sutikimą Rygoje ir aš tikiuosi, kad artimiausiai ateityje visos ES valstybės narės tą padarys. Kitas dalykas e, - bevizis įvažiavimas, visų klausimas. Čia yra irgi galimybių, kad sprendimas bus priimtas iki metų pabaigos. Aišku, čia nėra vien tik tai techninio pobūdžio klausimas, tai yra ir politinis klausimas. Taigi čia vėlgi manau, kad tikiuosi, kad bus pasiektas konsensusas ES Ukrainos piliečiams numatyti bevizį įvažiavimą į ES. Ir aišku, ekonomika, verslas. Aš žinau, kad yra planuojama, Ukrainos vyriausybė planuoja platų privatizavimo procesą ir čia labai svarbu, kad mes paragintumėme stambes Europos įmonės dalyvauti tame procese, nes kalba eina ne vien tik apie pinigus ir investicijas, bet taip pat ir apie žinias ir tai, kas ypatingai yra svarbu, kalba eina apie da, darbinę darbo kultūrą. Nes aš manau, kad jeigu tikrai norime susidoroti su korupcija Ukrainoje, Tai reikalinga nauja darbinė kultūra, kad stambios vakarų įmonės įneštų tą kultūrą ir aš raginčiau ir Ukrainos pusę būti kiek galima atviresniems, kad vakarų įmonės būtų pritrauktos į privatizavimo procesą ir taip pat raginti Europ, noriu paraginti Europos įmonės dalyvauti tuose konkursuose. Ir galiausiai kalbant apie finansinę paramą ir pagalbą. Rytų partnerystės viršūnių susitikime 1,8 milijardo eurų buvo numatyta kaip parama Ukrainai, bet mes visi suprantame, kad poreikiai yra absoliučiai milžiniški, kur kas didesni nuo 25 iki 30 milijardų eurų. Ir tikrai tai šal, šiai šaliai reikia kur kas daugiau, jeigu norime pasiekti sėkmingų reformų, susitvarkyti su korupcija ir kitais svarbiais elementais. Ir žinoma, Ukraina yra ta šalis, kuri gali pasiekti pokyčių. Žinome, kad yra problemų dėl prokuratūros, korupcijos yra daug, verslo klimatas yra nelabai stabilus ir silpnas. Taigi mes turime kartu siekti tų rezultatų, kad Ukraina galiausiai taptų normaliai Europos valstybė ir tiek ES, tiek Ukraina privalo padaryti viską, kad to būtų pasiekta, bet tuo pat metu vėlgi reikia bandyti daryti viską, kad būtų sustabdytas karas rytų Ukrainoje ir, aišku, negalime pamiršti ir nelegala, nelegalios ne, Krymo aneksacijos. Ačiū. E, Polski. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę. Bet man atrodo, kad reikia liautis kalbėti tik tai mandagiai žodžiais, šiltais pasveikinimais. Asociuota šalis tokia kaip Ukraina turi ypatingus santykius su ES ir mes turėtumėme čia verčiau kalbėti apie konkrečius dalykus, apie tai, kad reikia siekti iki komunite perkelimo ir veiklos veiksmų plano. Užsienio reikalų komitetas atidžiai analizuoja jūsų pažangą ir tvirtina pažangos ataskaitas ir dirba labai atidžiai Ir baigėsi, man atrodo, laikai kalbėti apie mandagius dalykus. E, Sausio mėnesį ir anksčiau Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Ukrainos, kuri buvo nusiusta Ukrainos vyriausybei. Tarybai kitoms ES institucijoms ir Ukrainos vyriausybė ir mes negavome jokio atsakymo ar reakcijos. Buvo konkrečių ten pasiūlymų dėl to, kaip organizuoti ES reikalų koordinavimą vyriausybėje, kaip struk... pateikti pasiūlymus dėl ES ministerijos ar reikalų ministerijos ar tarnybos ir kad ten vyktų ir pagalbos koordinavimas ir nuo tų struktūrų ir priklausys, kiek pasieksime pagal asociacijos susitarimą asociuot, tokia asociuota šalis kaip Ukraina turi sureaguoti į Europos parlamento dokumentus, kurie yra siunčiami. O kaip yra su koordinavimo struktūra ir ES pagalbos koordinavimu už viceministrų ir direktorių institucijų rėmų? Tas dalykas. Kaip vyriausybė ir prezidentas dirba? Nes man, vertinant iš Briuselio, nelabai aišku, kaip vyriausybė dirba su prezidento tarnyba, pavyzdžiui, dėl ES reikalų ir kokie bus santykiai tarp Ukrainos prezidento administracijos ar ten toje administracijoje vyksta kokiu tai pokyčių ir taip pat kaip yra su jūsų, Natalija, ministerija. Trečias dalykas. E, panalizuokite, kaip mes dirbame su kitomis asociuotomis šalimis, kokia vyrauja praktika, kaip yra reaguojama į tą stebėsenos procesą, kurį valdys AFET komitetas ir galbūt kitai kartą, nes matys, matysime kur kas dažniau, nes esu nuolatinis pranešėjas Ukrainos klausimų. Taigi reikia žiūrėti ir um, į konkretų darbą, ne vien tik tai į bendrus dalykus, mandagumo frazės ir panašiai. Tai jau yra vyriausybių, valstybių vadovų lygmens dalykai, o mes čia uh, esame tam, kad dirbtumėme ties labai konkrečiais dalykais, reformomis, konkrečių direktyvų, reglamentų perkelimų į jūsų teisinę sistemą, išteklių paskirstimų ir taip toliau ir panašiai. Ir taip pat e, studijuojame geriausios praktikos pavyzdžius. Ir dar vienas dalykas, tai yra toks kaip ir mano pasiūlymas būtų, jeigu ir esate ir turite teisę, ne, ne, tarkim, tarkim pasipiktinti Europos komisijos darbu. Jūs gal per mandagus ir to nesakote, kad mes žinome, bet mes žinome, kad yra ir pas mus problemų, tai mes parlamentas čia esame tam, kad stebėtumėme, kokie yra jūsų rezultatai pagal asociacijos susitarimą ir taip pat prižiūrėtumėme, kaip dirba mūsų vykdomoji valdžia Europos komisija, tas žymus, ta žymi Ukrainos speciali e, darbo grupė, atitinkamas generalinis direktoratas, nes komisijos e, bendros deklaracijos kartais e, atitolsta nuo realybės. O mes čia esame tam, kad stebėtumėme viską, kad viskas galiausiai duotų puikaus rezultato. Taigi nedvėjokite, informuokite detaliai. E, mes galime, pavyzdžiui, slaptą posėdį surenkti be komisijos, be visuomenės, nes mes negalime leisti savo susimauti, nes šis asociacijos sustarimas turi būti sėkmingas tai turi būti gera, greita sėkmė. Taigi rimtai dirbkime ties šiuo klausimu. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami draugai iš Ukrainos. Sveikinu tiek pagirų pasveikinimų, porą klausimų. Kaip sekasi gyventi Minsko susitarimus, žinant, kad bent jau uh, E, dėl kai kurių paėgumų, pavyzdžiui, nepilotuojamų orlaivių. E, misija neturi pakankamai išteklių paėgumų ir kaip mes galime gyventinti mūsų bendrus tikslus. Antras dalykas, ką jūsų nuomonė turės daryti Europa dėl Krymo? Žinodama, kad Krymas nepriklauso nei pirmajam, nei antrajam Minsko susitarimams. Pagal tarptautinę teisę E, Krymas yra Ukrainos teritorijos dalis ir e, mes turime ES tą kartuoti kiekvienu atveju. Aš esu rumunas, socialistas ir pasakysiu, jog galiu tik dar kartą pakartoti, jog mes visiškai remiam Ukrainos vyriausybę ir žmonės, kurie įgyvendina nepaprastai svarbės reformas karo sąlygomis. Tai yra nelengva ir tai reikėtų visuomet pabrėžti. Sėkmės jums! Vienas klausimas. Ar jūsų vyriausybė sugebės e, nuginkluoti pravi sektor grupuotės? Uh, thanks very much. Uh, very briefly, I think it's recognized that. Uh, labai ačiū, labai trumpai. Ukraina tikrai stoja su didžiuliais uh, sunkumais, nes patiriame Rusijos spaudimą ir patiria Ukraina Rusijos uh, spaudimą ir taip pat daug yra iššūkių viduje. Europos Sąjunga uh, remia įvairiai ir komisija. Mm, Ukraina buvo kalbama apie makroekonominę pagalbą, 1,8 tai milijardo eurų buvo skirta ir pasakysiu dar, kad valstybės narės ir Tarptautinis valiutos fondas labai daug remia 17,5 milijardo eurų tiek siekia TVF Dar reikia pasakyti, kad kasmet komisija skiria daugiau kaip 200, 200 e, milijonų eurų kaip dotacijų. Teikiame pagalbą biudžetui, techninę pagalbą. Komisija padeda Ukrainai dėrėti su Rusija dėl energetikos išteklių tiekimo ir siekėme užtikrinti, kad bent jau šios žiemos e, atsargos nepatirs, kad tiekimas ne, nepatirs problemų, taip pat yra prekybos klausimų tarp Ukrainos ir Rusijos. Įvairios komisijos struktūros dirba įskaitant paramos grupę, mes siekėme, kaip galima geriau padėti Ukrainai. Manau, kad ponas Arius Švolskis yra teisus. Harmonizavimas e, teisino yra labai, o arba derimas prie teisino e, ES yra labai e, rimtas dalykas, bet tai gal lengvesnė užduotis, nes sistemos pokyčiai yra sudėtingesni dalykai, jūs kalbėjote apie kovą su korupcija, administracijos teismų reformą. Jeigu valstybės e, struktūros institucijos nefunkcionuos deramai, e, ne, ir nebus teisinės valstybės principų tvirtų, tai jokie pinigai, jokia pagalba finansinė nepadės. Reikia kalbėti e, apie techninius e, aspektus, paramos e, grupę, taip pat apie m, mm, tai, kad mūsų plėtros dėrybų e, direktoratas labai daug dirba Manome, kad biudžeto parama gali būti naudinga, bet Ukrainos pusė turi pademonstruoti politinę valią ir pasirengimą įgyvendinti pokyčius. Ukraina pasvirtino puikius įstatymus, teisinis pagrindas daugelį struktūrų jau yra sukurtas, dabar atėjo laikas e, gerai įgyvendinti ar geriau įgyvendinti tuos įstatymus, įkurti atitinkamas institucijas ir E, taip pat e, tam tikras e, poįstatinės nuostatas patvirtinti ir įgyvendinti. Aš bandysiu atsakyti į visus klausimus, galbūt juos sugrupuosiu, nes kai kurie ir kartojasi šiek tiek. Pradėsiu nuo atsakymo e, savo draugui Sarišui Volskiui. Žinau, kad jis labai mėgsta mūsų šalį, jisai labai e, reaguoja greitai į bet kokius pokyčius ir norėjau padėkoti jums už jo, jūsų nuomonę. Kartais ji yra mums tarsi iššūkis, bet Jūs visuomet teisingai kalbate ir tai mums labai naudinga įgyvendinant e, reformas. Jau kalbėsime apie techninę pagalbą. Ji buvo minima keletą kartų, e, buvo sakoma klausimo, kaip Ukrainos vyriausybė vertina ES pagalbą. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Ponas E, Balaš apie tai kalbėjau. E, makrofinansinė pagalba teikiama dviem kryptimis. Yra techninė pagalba ir kita pagalba, bet jau kalbėsime apie techninę pagalbą, dotacijas, jie teikia Europos komisija. E, Ukrainos vyriausybei ir ji sutelkta ties prioritetinėmis reformomis, kurias dabar vyriausybė gyvendama. Pavyzdžiui, kiekvienais metais 5-6 biudžeto paramos programos yra gyvendamas ir speciali priemonė numatyta e, biudžetui valstybės, reformuojant infrastruktūrą, viešai valdymą ir e, valstybės tarnybą. Pagrindinių prioritetų reformos turi būti labai tvirtas būdas e, ir tai kelias vyriausybė gyventinti kitas sektorinės reformas. Bet mes turime ne tik e, paramą biudžetui pagal sektorius ir techninę pagalbą, bet yra kita e, pagalba nuo 14 metų balandžio teikiama mums Jeigu aš teisingai suprantu, Europos komisija pirmą kartą e, nusprendė suburti specialią grupę SGUO e, 30, plus, taip mes kartais juos vadiname, tai yra ekspertai, kurie atvyksta į mūsų ministerijas ir bando e, atsižvelgti į kasdieninius, kasdienės problemas, padeda spręsti kasdienės problemas reaguoja į e, procesus, kurie vyksta tuo metu. Labai e, sunku įvertinti tokią paramą. Viskas priklauso ne tik nuo lėšų, kiek skiriama vyriausybė, taip pat nuo ekspertos vykstančio pas mus kokybės darbo. Iš principo mes labai vertiname paramos E, kurias teikia komisija ir valstybės narės rezultatus, bet tuo pačiu metu matome daugiau rezultatų kai kuriuose sritise, mažiau kitose, bet tai galbūt yra e, tempo reformų klausimas, kur teikiama, pavyzdžiui, techninė parama. E, vienas mano iš kolegų yra žemės ūkio viceministras Turime e, didžiulius rezultatus dėl to, kad komisija suteikė mums paramos atitinkamo direktorato atstovais, SGUO specialistai taip pat dirbo, e, rengė išsame žemės ūkio sektoriaus reformos programą, strategiją. Tai E, yra mūsų e, pastangų dalis susijusi su asociacijos tarimu, taip pat su giliu ir visapušišku laisvosios prekybos susitarimu. E, techninė pagalba ar bendra pagalba turi būti vertinama pagal atskirius skyrius ar sritis. Mes galime išsameu pakalbėti apie viską, bet norime pasidžiaugti naujų požiūrių jūsų patirtimi Ypač e, esame patenkinti Europos e, komisijos e, pastangomis mums suteikti ekspertus iš ministerijų, nes mums lengviau dirbti su valstybių narių atstovais. Pavyzdžiui, iš ministerijų atvyksta specialistai į mūsų atitinkamas ministerijas. Panaši, panašias problemas mes sprendėme prieš penkerius ar panašiai metų. dėl e, priemonės, kuri buvo paminėta kaip papildoma prie skuo nuo pernai gruodžio mėnesio mes sulaukėme daug paramos. E, pirmiausiai kalbame apie pilietinę gynybą, civilinę gynybą. Mes bandome misijos e, įgaliojimus pakeiti, kad būtų galima reaguoti į vykstančias reformas, pavyzdžiui, teismų srityje, e, teisinės valstybės principų dėgymo srityje. Vyksta bendradarbiavimas įgyvendinant e, šias specialias priemonės, kurios leidžia dirbti su ministerija, prokuratūra, Galbūt Europos Sąjungos klausimais užsimantis kolega teisingo ministerija plačiau apie tai pakalbės. Sarišvolski minėjo, kad prieš metus Europos parlamentas rekomendavo sukurti arba sustiprinti koordinavimo mechanizmus, įkūrent e, Ukrainos vyriausybėje tam tikras struktūras. Man būtų sunku uh, kalbėti apie tai, kaip veikia priemonė, kuriai vadovauju, tačiau noriu pasakyti, jog dabar bent jau viešo administravimo sistemoje ir kultūroje užsitikriname geriausią būdą, kaip koordinuoti šį mechanizmą. Mes norime dirbti kaip galima glaudžiau su ministru pirmininku, kad žmonės, kurie gali ar turi įgaliojimus, spręsti politinės problemas, galėtų dalyvauti. Galima keisti kai ką struktūroje, kai mūsų uh, santykiai taps dar glaudesni gyventant asociacijos tarimą su Europos Sąjunga. Aš galiu pasakyti, kad yra 18 e, valstybės sekretorių ar ministrų pavaduotojų, kurie dirba su mumis toje grupėje ir jie remia mane, kai e, bandome dėkti politinius e, sprendimus, tam tikrus pokyčius tose sprendimuose. Mes su administracija prezidento gerai dirbame kartu. Ukrainos delegacijoje yra ir prezidentūros atstovų atsakingų už Europos integraciją. Kas mėnesį mes susitinkame e, nacionalinėje reformų taryboje, atstovauja visų ministerijos, dalyvauja visų ministerijos atstovai. Ir aptarėme e, visus politinius procesus vykstančius parlamente, e, reformų darbo tvarkė. Bent jau kartą per mėnesį aš išgirstu informaciją apie tai, kaip įgyvendinamas asociacijos sutarimas. E, mes žiūrime, kaip įgyvendinimas sutarimas į Verhovną Radą, e, prezidentūra ir ministro pirmininko kabinetas užsima priežiūrą neturime jokių bendro darbo e, problemų, e, dirbame kartu puikiai su prezidento ir Verhovnos rados atstovai gyvendami e, asociacijos starimą. Kolegos iš Latvijos minėjo tam tikras problemas. Šiandien buvo keletą kartą paminėta tai, kad E, reformų tempas, e, antikorupcinė reforma, liberalizavimo reforma. Kiekvienu atveju labai daug teisės aktų yra parengiama. Kai kurie, pavyzdžiui, šiaip techniniai klausimai, e, Dėl jų kyla problemų Verhovno radoje, nes vyksta speciali aptarimo Verhovno radoje procedūra. Reikia dirbti vyriausybėje ir parlamente atlikti labai išsamų darbą, bet jeigu mes kalbėsime apie asociacijos sustarimo gyvendinimu ir teisės aktais, taip pat jeigu kalbėsime apie kitų susitarimų gyvendinimą ir atitinkamus teisės aktus. Apie tai kalbama specialiame parlamentinėme komitete Europos integracijos, kaip ir kituose parlamentuose, taip pat vyriausybė yra biuras atsakingas už Europos integraciją. Ir mes nagrinėjame, ar atitinka pateikti įstatymų projektai su Europos Sąjungos, Europos Sąjungos teis, partnerystyną ar asociacijos susitarimą. Jūs keletą kartų kalbėjote, kad mes turime gyventi daug reformų, kova su korupcija yra labai rimtas darbas, didžiulės reformos mūsų laukia. Galima pasakyti, kad mes turėtume pradėti įgyvendinti šią reformą ir paskui visus susijusius e, veiksmus laipsniškai gyvendinti. Jeigu kalbėsime apie kovą su korupcija, tai turime kalbėti apie privatizavimą, liberalizavimą. Jūs keletą kartų minėjote e, stoka pažangos gernant verslą aplinką, ekonominės plėtros ministeriją ir kolegos pataisys man, jeigu aš neteisingus duomenys pateiksiu, bet ekonominės plėtros ministerija yra pagrindinė ministerija atsakinga už investicijų aplinkos gerinimą, už ekonominės struktūrinės reformas. Šių metų gegužė buvo pasiūlyta gyvendinti liberalizavimo didžiulės problemas E, licencijų išdavimo supaprastinimą, kad e, ne tik Ukrainos verslo būtų lengviau funkcionuoti, bet ir visiems, kurie nori veikti Ukrainoje su Ukrainos bendrovėmis. Mes pradėjome šį labai e, plataus užmojo projektą 130 procedūrų, daugiau netgi procedūrų reikia supaprastinti ir visko mes per dieną ar per mėnesį nepadarysime, bet galiu pasakyti, kad mes naudojamės informacijos technologijomis naujomis, e, bandydami kovoti su korupcija, įdėgėme tam tikrų pokyčių teisingumo ministerijos darbe. E, pavyzdžiui, siekėme išvengti tiesioginio kontakto tarp e, žmonių, kurie prašo tam tikrų oficialių dokumentų. Yra paprasčiausiai įdėkta elektroninė sistema. Ir dvi, tris valandas kasdien kad gautum tam tikrą leidimą iš valstybės institucijos, skirta tam tikras laikas tikti su konkrečiai žmonėmis. Taigi bandome įdėkti tam tikrus pokyčius. Kalbant apie gyvenimas reformas, tai viena svarbiausių yra susijusi su konstitucija ir decentralizavimu. E, galiu e, pasakyti, kad kalbant apie decentralizaciją, mes e, stengiamės įsigilinti į geriausią ES patirtį, pavyzdžiui, iš Lenkijos, iš Prancūzijos. Šią savaitę E, turėtų būti organizuojamos e, diskusijos e, parlamente dėl diskusijos dėl konstitucijos pakeitimo ir dėl decentralizavimo, dėl galių padalinimo ir ši, šių metų pradžioje, tai yra sausio mėnesį, mes jau, sakykime, perdavėme tam tikras e, e, mokestinės galias e, vietos valdžios institucijoms. Ir dėl tos priežasties vietos valdžių biudžetai yra daug didesni lyginant su 14 metais. Taip pat kyla problemų dėl ekonominių reformų e, ir su e, finansų sektoriumi, kaip ir buvo paminėta. Ne vieną kartą e, buvo sakyta, kad po to, kai buvo nelegaliai vykdyta Krymo aneksija, E, situacija e, Ukrainos e, rytuose pablogėjo ir BVP sumažėjo 25 procentais. Ir dabar mes tengiamės įgyvendinti struktūrinės reformas ir stabilizuoti situaciją. Mes įmamės veiksmų reformuojant teismų sistemą, viešąjį sektorių E, taip pat e, ketiname gyvendinti e, bankų reformą tam, kad ekonomika būtų stabilizuota. Jeigu norite gauti ekonomi, su ekonomika susijusių duomenų, tai gali padaryti mūsų ekonomikos ir priekybos ministerija, ir kurios atstovė čia dalyvauja. Kai dėl Minsko susitarimo E, tikrai džiaugiamės visa parama e, ir tai, kad buvo taikomos sankcijos. ES e, parama, ES parlamento parama Ukrainos vyriausybei yra labai svarbi įgyvendinant Minsko susitarimą. Tačiau reikia pasakyti, kad ne Ukraina pažeidinėja Minsko susitarimą, tai daro Rusija, o mes darome viską, ką galime. Tuo tarpu, jeigu kalbėsime apie tai, e, ką e, galėtų padaryti tarptautinė bendruomenė, kaip reaguoti, tai mes prašytumėm, kad jūs e, taikytumėt esamas sankcijas Rusijai ir taikytumėt ne tik ekonominės, bet ir politinės sankcijas. Ne vieną kartą buvo kalbama apie tai, kad Mm, apie tai, kad reikėtų jungtinių tautų paramos Minsko sustarimui įgyvendinti. E, jūs žinote, kad dėl didelių ekonominių problemų mes turime pasikliauti išorės parama. E, Ir kadangi Ukraina susiduria su didelė perkeltų asmenų problema, mums reikalinga parama iš išorės. E, dauguma žmonių persikelia į Harkovo ir kitus regionus. Ir dabar mums kyla problema, kaip aprūpinti tokias, tokius žmonės darbo vietomis ir e, ką su jais apskritai daryti, nes tai yra e, aktyvi darbo jėga, kuri turėtų būti tinkamai panaudota šalyje. Ir e, problema turėtų būti e, sprendžiama ne tik per humanitarinę ar ekonominę e, perspektyvą, tačiau turėtų būti sprendžiamos ir socialinės problemos. Jeigu kažką pražiūrėjau, prašau mane informuoti. Dėl pravai sektor grupuotės. Gal geriau būtų, jeigu aš suteikčiau žodį e, savo kolegiai, kuri atsakinga už vidaus e, ryšius. Ji galėtų atsakyti į šios klausimus, prašome. Mm, yes. uh, what I would like to comment concerning the Aš norėčiau pakalbėti apie e, sustariusią situaciją e, rytų Ukrainoje ir kad dabar yra pradėtas e, atitinkamas tyrimo ir mediacijos procesas, susi, dalyvaujant visoms teisėjai saugos struktūroms e, Ukrainoje. E, situacija e, šiuo metu yra kontroliuojama. Dėkuoju. Uh, if you allow me to pass the floor to the representatives of the... Uh... Norėčiau perduoti prezidento per, um, administracijos atstovams. Ir dar pamiršau apie, pakalbėti apie privatizavimo procesus, tai aš po to dar grįšiu prie to klausimo. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę pakomentuoti įvairius klausimus. Pirmiausia, dėl bendravimo su prezidentu ir vyriausybės prezidento santykių. Tikrai tie santykiai yra konstruktyvūs, mes bendradarbiaujame, mes dirbame pagal naująją konstituciją, griežtai jos laikydamėsi. Ir aišku, gali būti kokiu tai skirtumu tarp buvusios administracijos ir bendrai užsienio politikos bei europinės integracijos, turint omenyje, kokių įgaliojimų dabar turi prezidento administracija ir galbūt yra tam tikrų ir gandų ar netinkamų tokių paskaičiavimų nuomonių, kad um, prezidento administracija nedaro pakankamai kad būtų skatinama europinė integracija, bet mes tikrai mm, džiaugiamės tuo darbo, kurį atlieka vyriausybė, kalbant apie naujų paskirimų dabar. Matome, kad yra galimybių bendrauti Kijeve, ieškant būdų, kaip būtų galima efektyviau bendradarbiauti, kad nebūtų uh, kuriama kokia tai konkurencija, bet kad būtų sinergija tarp naujų jėgų, prezidento administracijos ir veikiančių vyriausybės struktūrų, įskaitant vyriausybės, tar... vyriausybės kanceliariją ir ministrų, atitinkamas ministerijas. Taip pat e, norėčiau atsakyti į, į klausimą apie dešinį, dešinį sektorių. Aš norėčiau pasakyti, kad mes nekovojame su Ukrainos e, patriotinėmis organizacijomis. Mes nepasiduodame provokacijoms. Bet kokie draugai, būda draugai, nesvarbu apie ką eitų kalba. Ir pagrindinis klausimas yra, kaip mes elgsimės su nusikaltėliais, ne, nelegalia veikla. Ir yra dažnio sektoriaus kokiu tai narių taip pat teisės saugos institucijose, muitinėse, Zakarpatijos regione, užkarpatės regione yra e, tam tikrų nesklandumų ir mes bandome spręsti tą problemą e, kaip individualią problemą ir bendrai kovoti su korupcija. Aš nemanau, kad čia yra problemų dėl šios organizacijos nuginklavimo, jie bus nuginkluoti, jie patys nusiginkluos tik tuo met, kai Rusija išvė savo pajėgas ir kai Rusija atiduos nelegaliai aneksuotą Krymą. Ir dar buvo paminėtas vienas klausimas, kurį aš pasižymėjau dėl privatizacijos Buvo daryta nuoroda į premjero pasisakymą, kalbą. Ekonominės lietos ir priekybos ministerija praeitą mėnesį parengė išsame programą dėl valstybinių įmonių privatizavimo. Daugiau nei 3 tūkstančiai dabar yra tokių įmonių. Taigi pirma mintis yra ne tik, kad pradėti atvirą skaidrų privatizavimo procesą, bet iš principo pakeisti tai, kaip veikia ši sistema, turi būti skelbimi atviri konkursai ir taip pat atvirai publikuojama informacija apie finansinę padėtį, apie veiklą tokių įmonių. Taip pat procesas privatizavimo turi būti atviras, kuriame turi dalyvauti ir tarptautinės įmonės ir gal kolega iš Ukrainos delegacijos norėtų dar kažką pridurti. Aš dabar suteiksiu žodį viceministrui, gynybos viceministrui, kuris atsakingas už europinę integraciją. Aš esu Dolhov, labai malonu čia lankyti, susitikti su senais bičiuliais. Aš norėčiau pakomentuoti keletą dalykų ir atsakyti į kelis klausimus susijusius su gynybos ir saugumo sektoriumi. Pirmiausia, čia būtų bendro pabudžio pastaba. Ukrainos vyriausybės darbo tvarkė yra Europos asociacijos darbo tvarkė ir viskas, ką daro vyriausybė, yra susijęs su Europos asociacijos sutartimi. Tai yra pagrindinė veiklos sritis ir gynybos ministerijoje mes darome tą kasdien ir aš pabandysiu paaiškinti, kaip mes tą darome ir ko mums reikia iš ES. Antras dalykas - Krymas. Ministras Lavrovas neseniai paskelbė, kad nėra Krymo klausimo. Jums ir man nėra klausimų dėl sankcijų, kol Krymas yra okupuotas sankcijos turi būti tęsiamos ir netgi didinamos, nes tai yra, kaip jūs teisingai sakėte, Ukrainos teritorijos dalis. Minsko susitarimas. Norėčiau priminti, kad Minsko susitarimo baziniai dalykai yra Porošenkos taikos plane. Ten nieko nėra kitko ir Porošenka paremė Ukraino žmonės dėl to, kad jis siekia taikaus krizės sprendimo. Mes e, manome, kad vienintelis įmanomas sprendimas yra politinis. Tačiau tam, kad būtų pasiektas tas rezultatas, reikia ir politinės valios Maskvoje. Deja, jos nėra. Mes matome kasdien, kad daugiau nei 300 km Ukrainos, palį Ukrainos Rusijos sieną nekontroliuojamos yra Ukrainos pajėgų. Matome, kad ir mašinos, ir ginklai, ir ginkluotė, ir pinigai kasdien yra pervežami į Ukrainą, yra dislokuojamos pajėgos ir paliaubos susitarimai irgi pažeidinėjami. Mums nepavyko apsikeisti e, kaliniais, kai buvo numatyta, pavyzdžiui, Minsko susitarime, nes vėlgi Rusijos pusė neįgyvendino įsipareigojimų pagal tą susitarimą. Toliau norėčiau grįžti prie tai, ko mums reikia Ukrainoje. Mums reikia ginklų. Ir mes prašėme ginklų ne tik čia. Mes prašėme ginklų nuolatos ir dvišalių pagrindų ir savo diskusijose su NATO ir susitikimuose su ES. Vienas dalykas. Aš žinau, kad jis yra aktualus tarp ES tautų kad galbūt nėra tinkamas momentas tiekti ginklus Ukrainai, bet nepamirškite, kad Putinas ir Rusijos federacija tiekia tankus ir artileriją į Ukrainos teritoriją kasdien. Jie neklausia nieko, jie tiesiog tą daro. Kodėl mums reiktų laukti kažko, kas, kas nutiks kas turi nutikti, kad būtų primtas sprendimas padėti Ukrainai su ginklai, šaudmenimis ir visą ko, kas yra reikalinga, kad apgintumėme savo teritoriją. Taigi prašau, nepamirškite, kad mums tai yra kritiškai svarbu. Kitas dalykas - reformos gynybos sektorija. Vėlgi mums pavyko sukurti stiprią armiją, kur yra pasirengusi pasipriešinti ir dabar yra 60 tūkstančių kovai parengtų grupių prieš 15 mėnesių mes nuo 6-7 tūkstančių pradėjome, taigi pažanga didžiulė. Ir ji buvo pasiekta, be kita ko, ir jūsų pagalba. Ir mes tikimės e, gauti ir toliau tą paramą ateityje. Mes bandome pasinaudoti bet kokią galimybę, apmokantysis personalas iš Kanados, JAV, Švedijos atvyks rugsėjo mėnesį, apmokys Ukrainos pajėgas pagal NATO standartus. Tam tokiu būdu mes išspręsime kelias problemas. Reformuosime gynybos sektorių ir pridarinsime Ukrainos saugumo ir gynybos sektorių prie europinių ir NATO standartų. Taigi, Ukrainos rezultatas yra teritorinis vientisumas Krymas yra okupuotas, rytinė dalis vis dar susiduria su agresija. Ir kol nėra išspręstos tos dvi užduotys, nebus nei stabilumo, nei saugumo, nei taikos Europoje. Nepamirškite to. Ačiū. You still expected that share the meeting. I thought you had already taken. Aš vis dar vyks, e, tikime, e, šešėlinių, šešėlinių pranešėjų susitikimo. Ar būtų dar pastabų? Prašau. Ana Marija. Koraca Bild. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau, nes aš pristatinėjau pranešimą kitame, kitame komitete. Aš labai džiaugiuosi, kad atvyko viceministrai čia ir kai kurie iš mūsų Daugelis mūsų buvome tie, kurie nuolatos rėmėme šią šalį, aiškiname, kad yra karas Europoje, kad yra agresijos, kad yra pažinėjama tarptautinė teisė ir kad sankcijos turi būti palaikomos ir kad Europa turi būti vieninga sankcijų klausimu. Kol nėra įgyvendintas Minsko susitarimas, įskaitant ir Krymo klausimą, kaip sakė viceministras. Taip pat mes pasmerkėme baisę humanitarnę padėtį kuri paveikė jūsų šalį su skaičiais, kuriuos jūs minėjote. Susitikome su Kristos Tilendėlės atsakingu e, komisaru, kuris vyko, kai sugrįžo iš e, Ukrainos ir mes toliau remiame Ukrainą eko tarnybos pagalba, humanitarnę pagalbą skiriame ir ES išorės veiksmų tarnyba labiau matomos yra Ukraina. Dėl asociacijos sutarties aš norėčiau pasveikinti vyriausybę ir parlamentą, Ukrainos parlamentą, prisėmus labai rimtų įsipareigojimų tuo metu, kai šalis taip yra paveikta karo, pabėgėlių ir taip pat karo, kuris vykdomas ir ekonominėmis priemonėmis ir propagandos pagalba Kremliaus rankomis. Ir taip rimtai imtis reformų yra iš tiesų didelis pasiekimas, ypač bandant kovoti su korupcija. Aš tikiuosi, kad šis parlamentas ir toliau jūs rems, nors esame susiskaldę, kad tas yra tiesa ir pasakytina bendrai apie Europą. Bandome suaktyvinti veiksmus kartu su panė Magarinė dėl pateikiamos informacijos ir duomenų kaip atsvaros propagandai ir ne, nelengva tą padaryti. Turiu keletą klausimų ir atsiprašau, jeigu kažkas jau juos uždavė būtent dėl energetinės priklausomybės ir dujų tiekimo, kadangi na, ateis galiausiai žiema ir kaip, kaip, kaip jums teks ją išgyventi, taip pat dėl humanitarnės pagalbos, ką ES galėtų dar padaryti ir kaip padaryti, kad būtų galima padėti gyveninti asociacijos susitarimą ir susidorojant su pabėgėliais jų banga, kuri iš ties yra didžiulė. Ačiū. Chairman, I have a good reason, I mean, to be uh, even a second time. Uh... Aš turiu rimtą priežastį pasisakyti antrą kartą, pirmininkė. Uh, ką tik tai išplatinta informacija, kad ambasadorius Konstantinas Jelisėvis buvo paskirtas e, prezidento administracijos vadovo pavaduotoju. Man atrodo, kad mes turėtume pasveikinti ambasadorių Jelisėvą, jis yra geras žmogus geroje vietoje e, E, labai bus malonu, kad jis dirbs prezidento administraciją, bet taip pat norime, kad kitas labai kvalifikuotas, toks taip pat kvalifikuotas ambasadorius pakeistų jį Briuselėje. Tiek pirmininkė norėjau pasakyti. Mes e, turime naują partnerį prezidentų administracijoje ir laukiame galbūt dar e, konstruktyvesnio bendarbiavimo e, su ponu Jelisėjų, nes jisai labai daug patirties turi sukaupęs dirbdamas su ES institucijomis ir tikiuosi, kad šis papildomas vienas žmogus taps labai tvirtų balsų Ukrainoje, sprendžiant artėjimo link Europos, su ES klausimus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad socialinės E, politikos darbo ministerijos atstovai yra, jūs minėjote, e, žmonių išvaitų iš namų problemą. E, milijonas ir šimtai tūkstančių žmonių, apie tie kalbam, bet tai nėra galutiniai duomenys. Nes kalbam apie žmonės, kurie yra perkeliami iš Lugansko ir Donetsko regionų Tai yra žmo, tik tai žmonės, kuriuos mes registravome į savo sistemą, e, kurie m, mm, laukia socialinės paramos iš vyriausybės. Jie iš jos išgyvena, bet taip pat turiu pasakyti, kad socialinės politikos ministras pasiūlė labai plačią programą, kuri leistų, kaip sakiau anksčiau, E, spręsti socialinės problemas susijusias su žmonėmis, kurie neteko namų. Pavyzdžiui, taip pat reikia galvoti apie e, okupuotose teritorijose esančius pagyvenačius žmonės. Ir tai sužodį e, viceministrui atsakingam už Europos integraciją e, socialinės politikos ir darbo ministerijoje. Prašom. Liko mums pusantros minutės, turime paskui baigti posėdį, taigi labai trumpai prašom. Paskui ponia Ruticka. Labai ačiū. Kaip galima trumpai, trumpiau kalbėsiu. Žinote, kad e, viduje perkeltų asmenų klausimas labai sudėtingas, ypač e, Ukrainoje Jeigu kalbėsime apie vidutinės trukmės prioritetus, pasakysiu, jog kad turime, jog situacija darbo rinkoje nepablogėtų ir kad Ukrainos e, rytuose esanti situacija nepakeiktų užimtumo. E, daugiau kaip milijonas šimtas tūkstančių žmonių atvyko iš okupuotų teritorijų į e, Ukrainos pagrindinę dalį ir mūsų vyriausybė siekia jiems padėti ir užtikrinti socialinę apsaugą. Mes kas mėnesį teikėme jiems pagalbą. 3,4 milijardų Ukrainos gryvinų buvo skirta tiems žmonėms, kad jie galėtų uh, apmokėti komunalinės paslaugas, taip pat uh, būsto nuomą. Mes taip pat sistemiškai siekėme spręsti šių asmenų problemą ir dėl to e, parengėme išsame e, programą skirtą tų žmonių integravimui visapusiškam ateinančius metus, 15-16 metus. E, vyriausybė dabar svarsto šią programą. Dar galėčiau konkrečiai atsakyti į specifinius klausimus, bet vėliau dar galėsiu padaryti. Tačiau jeigu kalbėsime tai, ko mes tikimės iš ES pusės, tai dėl viduje perkeltų, viduje perkeltų asmenų mums su šaliai reikia kryptingų darbo rinkos reformų problemų. Reformų, kad būtų galima įtraukti tuos asmenys į darbo rinką, specialiai jiems e, taikyti priemonės ir mes turime uh, alternatyvios darbo veiklos, apsaugos mechanizmus ieškoti, humanitarinė pagalba, vanduo, maistas. Taip pat to mums labai reikia, bet papildomai mes norėtume paprašyti parengti projektų, kurie leistų daugiau sukurti darbo vietų tiems asmenims Ukrainoje, nes jų yra daug tokių žmonių tam tikrose vietose ir reikia, e, kad jiems būtų daugiau darbo vietų sukurta ir kad jie būtų geriau integruoti. Tai tiek, taupydamas laiką, apsiribosiu tuo. Dėkuoju, aš dirbu Žemės ūkio ir maisto ministerijoje, esu atsakinga už Europos integraciją Mes su ponu Balašu labai daug dirbame. Mes esame viena iš pirmųjų ministerijų pagal e, nepriklausomų asociacijų skaičių. Norėčiau paklausti jūsų, kokią jūs galėtumėte suteikti mums pagalbą Mums reikia paramos teisės aktams atnaujinti, modernizuoti. Per pastarąjį pusmetį dirbome kartu su komisija, parengėme išsame žemės ūkio strategiją, dabar ji bus pateikta e, vyriausybei, prezidento administracijai, paskui parlamentas svarstys e, šią strategiją, o po to mes pradėsime įgyvendinti ją ir tuomet mes labai vertintume Europos komisijos e, paramą. Ministerijos pagrindiniai prioritetai yra e, e, užtikrinė skaidrius žemės registracijos kadastrinius procesus ir toliau plėtoti žemės ūkį. Ačiū. Paskutinis sakinys. Tikrai, tikrai paskutinis. Manau, kad geriausias atsakas į Rusijos agresiją būtų tvirtai įgyvendinti reformas mūsų šalyje, padedant Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Ačiū. Labai ačiū. Turime baigti posėdį, nes e, biudžeto e, komisarė e, atvyksta į kitą posėdį ir jeigu mes su ja nesutiksime, tai galime pamiršti apie viską, kad dėka čia kalbėjome. Komitetui siūlau kitą kartą pagalvoti, kad reikia sutikti su ministrų pavaduotojais, nes e, kai kada jūs galite sužinoti daugiau negu su ministrai susitikdami, bent jau taip man pasirodė šiandien. Ačiū Jums, ačiū diskusijas, dėkuoju ponui Balašui už dalyvavimą ir malonių pietų.